Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf und. Kągi, dabar tęsime. Norėčiau jūs tik tai informuoti, koks yra slaptojo balsavimo rezultatas. 16 pasisakė už, 2 prieš, 2 susilaikė. Na, nu, o dabar pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Noriu pasveikinti 2017 m. penktosios specialiosios ataskaitos rengėją. Reikia dirbti toliau pagal programą. Prašo pirmininkė, jeigu norite padiskutuoti, išeikite iš salės. Taigi, penktoji specialioji ataskaita specialus dėl jaunimo garantijos. Žiūrėsime, ar ES politika ką nors pakeitė. Sveikinu ponę Ivanovą. Labai gerai, kad stiprinsime moterų atstovavimą auditorumuose. Ačiū, man visada labai malonu biudžeto kontrolės komiteto posėdžiuose dalyvauti. Dėkuoju visiems nariams už lankstumą kad e, įtraukite darbo atvarkę šią ataskaitą. Praėjo tik dvi dienos po jo pas, jos paskelbimo. Praeitą savaitę, balandžio ketvirtą dieną, ji buvo paskelbta viešai. Taip pat norėčiau pasveikinti e, pranešėją poną Von, parengus e, platų darbinį dokumentą Žinome, kad e, pranešime yra ne, ataskaitoje yra nepaprastai daug sudėtingų duomenų, todėl e, juos išanalizuoti buvo nepaprasta ir darbinis dokumentas yra labai geras. Jaunimo nedarbas yra vienas iš rimčiausių iššūkių ES šiuo metu. Ir padėtis nuo 2013 metų šiek tiek pagerėjo, bet vis tik 4,2 milijonai jaunų žmonių, jaunesnių negu 25 metų, dar neturėjo darbo 2016 metų viduryje. Vidutinis nedarbo lygis jaunimo tarpe buvo 18,8 procentai. Tai turi tiesioginių finansinių padarinių jauniems žmonėms, bet to toks ilgalaikis nedarbas turi e, daro žalos ateities galimybėms susidarbinti, iškelia grėsmę dėl socialinės atskirties, mažina ekonominį augimą ir produktivumą. Koks buvo mūsų e, pradinis taškas analizuojant e, pažangą trečiojoje iš eilės ataskaitoje skirta jaunimo nedarbui. Mes e, pasverėme rodiklius, vadovaudamėsi imko duomenimis, valstybės narės suteikė tos duomenis, žiūrėjome, kaip keitėsi jaunimo nedarbo skaičiai, e, kalbame apie jaunus žmonės, kurie nei mokosi, nei dirba. E, taip pat žiūrėjome, kokie pasiūlymai buvo dirbti, buvo pasiūlyti per pasarosius keturis mėnesius ir uh, kiek e, tvarūs buvo tie pasiūlymai. Be to, mes analizavome, ar valstybės narės analizuoja susijusius veiksnius, kurie trukdo įgyvendinti jaunimo garantijai ir analizavome jaunimo nedarbo iniciatyvos e, indėlį į jaunimo garantijų e, tikslų įgyvendinimą. Aplankėme septynės valstybės - Airiją, Ispaniją, Prancūziją, Kroatiją, Italiją, Portugaliją ir Slovakiją. Tos valstybės buvo uh, atrinktos pagal visą eilę kriterijų, tokių kaip jaunimo nedarbo lygis, poreikių procentinė dalis lyginant su gyventojų skaičiumi, taip pat jaunimo nedarbo finansinė išmoka. Kokiagi mūsų bendroji išvada? Tos septynios valstybės narės, kuriuose mes lankėmės, yra akivaizdžiai pasiekusios pažangos įgyvendinant jaunimo garantiją ir yra pasiekta nemažai rezultatų. Tačiau nei viena iš tų valstybių narių neužtikrino uh, poreikių uh, išpildymo per paskutinius keturis mėnesius. Greta jaunimo nedarbo iniciatyvos uh, mes pastebėjome, kad jaunimo iniciatyvos įgyvendimas buvo labai nedidelio masto. Surinkome nemažai kiekybinių duomenų apie pasiektą pažangą jaunimo garantijos uh, įgyvendinimo procese, ypač e, kalbant apie identifikavimą, registravimą, pasiūlymo suteikimą, rezultatų e, tvarumą. Norėčiau sutelkti dėmesį kai kuriuos iš e, rezultatų išvadų padarytų per šį pranešimą. Pirmiausia, mes turime suprasti, kad ne visi nuo pat pradžios tiksliniai poreikiai buvo tenkinami. Tai, kad vis daugiau žmonių nei mokosi, nei dirba pablogino bendrus skaičius dėl bedarbių. Iki 2015 metų mes pastebėjome, kad įvedus jaunimo garantiją poreikiai nebuvo padalinti deramai. Šiek tiek pagerėjo pasiūlymų kokybė, bet jų buvo nepakankamai. 70 procentų gavusių pasiūlymus 2015 metais įsidarbino per keturis mėnesius, bet uh, E, tas pasiūlymas paprastai nebuvo ilgalaikis ir tai buvo rimta problema. Septynėse valstybėse narėse, kurias e, mes aplankėme, tik 28 procentai jaunų žmonių baigusių jaunimo garantiją 2015 metais tebesimokė, tebedirbo po šešių mėnesių. Taip pat išanalizavome veiksnius, kurie įtakojo tokius rezultatus. Mes nustatėme, kad pagrindinė priežastis e, tokiems rezultatams E, buvo pakankamos strategijos toka su aiškiais e, kriterijais ir aiškiais tikslais e, valstybių narių gyventojų poreikiams patenkinti. Kai kurios valstybės narės tik tai nedidelę gyventojų dalį koncentravosi ir nuo pat pradžių tik tai 30 procentų bedarbių buvo įtraukti identifikavimo registravimo sistemą. Tad to paaiškėjome, kad valstybės narės nepakankamai suteikė finansų, finansavimo. Valstybių narių požiūris į tvaraus integravimo poreikius yra e, taip pat duomenyse atspindėtas, bet e, e tie duomenys leido, buvo pirmiausia orientuoti jaunimo garantijos rezultatus, todėl tai nebuvo labai ženklės įsižvelgta. E, ir mūsų ataskaitoje pagrindinė svarbia ataskaita yra indėlis į jaunimo įgyvendinimo, užimtumo iniciatyvą e, pagal jaunimo garantiją. Čia išaiškėjo trūkumų įgyvendinant e, jaunimo užimtumo iniciatyvą. Iškilo rizika, kad EISF finansavimas tik taip pakeis nacionalinį finansavimą, vėlgi duomenų kokybė ir komisijos gairės renkant duomenis padarė įtakos rezultatų, e, ypač kiekybiniai pusiai. Be to pastebėjome, kad EISF e veiklos programų lėšos nebuvo deramai išnaudotas. Ir kitas dalykas, mes turime pasakyti, kad e, papildomos priemonės nebuvo deramai įgyvendintos. Išrinkome grupę E, asmenų ir bandėme išsiaiškinti, kas e, daugiausia pasipelnė iš naujųjų priemonių. Paaiškėjo, kad tai žmonės, kuriuos yra lengviausia pasiekti, o ne tie žmonės, kuriems tie pinigai labiausiai reikalingi ir parama labiausiai reikalinga. Bendroji išvada - jaunimo garantijos pirminiai lūkesčiai nepatenkinti. Yra šiokių tokių pasiekimų kai kuriuose valstybėse narėse, e, pavyzdžiui, stebėsienos sistemos yra sukurtos arba geros kokybės pasiūlymai apibriešti E, kvalifikacijos e, reikiamas ir turimas netitikimas yra įvertintas. Mes parengėm septynės rekomendacijas skirtas valstybėms narėms ir Europos komisijai. Svarbiausias iš jų norėčiau išskirti e, lūkesčių valdymas, nustatant realius ir įgyvendinamus tikslus bendro jaunimo garantijos bendros kainos įvertinimas ir e, specialių schemų finansavimo panaudojimui stoka. Iš esmės ataskaitoje apie tai kalbame. Jūs visi žinote, kad gegužės 10 dieną organizuojame aukšto rango konferenciją, kurioje bus kalbama apie mano paminėtas temas, diskusijos tęsis. O dabar aš esu pasirengusi išklausyti jūsų komentarų ir klausimų. Labai ačiū. You Dėkui už pristatymą. Turbūt pastebėjote, kad pirmininkė ponė Greslė keletai minučių išėjo iš salės, tai aš dabar vadovausiu šiam posėdžiui ir pristatysiu e, savo e, pranešimą. Tik kavos negaliu padaryti, šiaip galiu viską noriu padėkoti, kad bus organizuota gegužės 10 dieną konferencija. Aš irgi planuoju ją dalyvauti ir tai, kad konferencija bus suorganizuota, rodo iš tiesų mm, nenuilstamą norą dirbti šioje srityje, įrodo, kad jaunimo nedarbas tebe lieka problema. Pirmiausia, bendro pobūdžio komentarai, nuo ko pradėsiu. Aš visuomet uh, sakau, kad pilnai pritariu jaunimo garantijų sistemai ir jaunimo užimtumo iniciatyvai. Ši e, jaunimo nedarbo problema iš tiesų yra e, rimta problema. Pažiūrėkime skaičius, gazdinantys skaičiai daugelį valstybių narių E, jaunimo nedarbas yra net didesnis negu tas 18 procentų vidurkis. Mm, buvo politinis sprendimas sukurti tą jaunimo garantijų iniciatyvą ir jaunimo užimtumo iniciatyvą. Sprendimas buvo gyvendintas greitai ir dėl to ne visos valstybės narės turėjo reikalingus pagrindus toms uh, tai sistemai ir to, toms iniciatyvoms įgyvendinti. Dėl to iš pradžių viskas vyko lietai. Ataskaitoje naudojami duomenys yra 14-15 metų, kai tik buvo pradėta uh, įgyvendinti jaunimo garantijų ir jaunimo užimtumo iniciatyvą. Taip pat noriu pasakyti, kad jaunimo garantijų uh, iniciatyva padėjo milijonai jaunų žmonių visoje Europos Sąjungoje, to neturime užmiršti. Jinai buvo naudinga. Kitas atspirties taškas, mano nuomonė, yra toksai, kad kai sudarom jaunimui galimybės, jos turi būti geros galimybės, kokybiškos. Turime uh, būti tikri, ar tai būtų uh, pasiūlytas darbas ar mokymo e, sistema, e, mokymo galimybė, kad tai iš tiesų būtų rimtos, geros galimybės. Europos audito rūmų ataskaitą kolegos matė, rekomendacijas irgi skaitė, matėme, kaip komisija e, sureagavo, jinai nėra patenkinta kai kuriuom rekomendacijom, kai kuriais uh, ataskaitos dalykais komisija bejoja, juos kvestionuoja, o kalbant apie mano paties rekomendacijas, tai jos irgi yra dokumente, nors jaunimo nedarbas mažėja, jis tebelieka labai didelė problema, 18,5 žmonių Europos Sąjungoje, 18,5 procento jaunų žmonių Europos Sąjungoje neturi darbo ir tai turėtų likti prioritetas ateityje rasti būdų, kaip finansuoti šias iniciatyvas ar per jaunimo užimtumo iniciatyvą, ar skatinti taip pat ir valstybės narės prisidėti prie šių uh, europinių finansų. Yra dar problemų, kurias reikia išspręsti. Auditorumo atstovė tą minėjo kad ne visos valstybės narės sugebėjo pasiūlyti kažką jaunam žmogui, kuris dalyvauja e, tose sistemose per keturis mėnesius. Čia irgi reikia gerinti padėtį. Kaip jau minėjau, labai svarbu tą, tą galimybę, tą pasiūlymą jaunam žmogui uh, Mm, padaryti kokybišką, gerą, rimtą. Atotrukis tarp uh, darbo vietų ir turimos kvalifikacijos. Daugelie šalių mačiau taip pat ir savo šalyje, kai jauni žmonės yra mokomi kažkokios profesijos, praeina mokymus bet visiškai nežiūrima, ar iš tiesų tie įgūdžiai reikalingi darbo rinkoje. Taigi, e, tą aš irgi pabrėžiu savo rekomendacijose. Ir aš užbaigdamas norėčiau keletą klausimų komisijai pateikti. Pirmiausia, toksai klausimas. Ta jaunimo garantijų iniciatyva, e, jūsų nuomonė, tie šeši 1,4 milijardai, kurie skirti šiai iniciatyvai, uh, ar jų pakanka ir, ir tas nepakankamas finansavimas jūsų nuomonė, ar iš tiesų atsiliepia mm, neigiamą prasme įgyvendinant šią iniciatyvą. Dėkoju. Uh, kolega Vali. Dėkui. Pirmininkė norėčiau padėkoti auditorumų atstoviai Ivanovai už patiktą informaciją ir už visą atliktą darbą, kai biudžeto kontrolės komitetas lankėsi Italijoje, važiavome į Siciliją ir Kalabriją, matėme, kokia yra jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo sistema Italijoje. Manau, kad auditorumai atliko puikų analitinį darbą. Pritariu tom rekomendacijom, kurios yra techninio pobūdžio. Ir ypač čia pabrėžčiau tą registravimo klausimą piliečiai turi dalyvauti jaunimo garantijų programoje. Negalim sakyti, kad ši programa patyrė fiasko. Tiesiog kai kurios valstybės narės nesugebėjo sukurti reikalingų struktūrų, kurios leistų sėkmingai panaudoti tas lėšas, kurias skiria Europos Sąjunga. Turime pasižiūrėti, kaip dirbama su paraiškomis, kaip atliekami mokėjimai jauniem žmonėm čia šiuose srityse. Dar daug ką galime gerinti Italijoje buvo problemų dėl kompiuterinių sistemų, kurios buvo naudojamos e, moky, pervesti lėšas jauniems žmonėm, kurie dalyvavo šiuose programoje, nes kai kurie mokėjimai labai vėlavo. Praė, buvo lėšos pervedamos praėjus daugeliu mėnesių po mokymusi ar šta, stažuočių. Bet, bet kuriuo atveju mokymosi ir stažuotės kokybė yra labai svarbu. Tai yra susijęs su ekonominiu valdymu. Jaunimo garantijų priemonė nėra burtų lasdelė, bet galėtų, aišku, užtikrinti, kad būtų sukurtos tinkamos informacinių technologijų sistemos, kad jauni bedarbiai e, galėtų įsiregistruoti kaip šios programos dalyviai ir patekti į darbo rinką, bet jei nestimuliuosime paklausos, jei ne, ne, netkreipsime verslo dėmesio, tai aišku, kad sistema neveiks. Turime rasti būdą, kaip tas priemonės taikant numatyti ir gali, tam tikrą galimybę rinktis. Aišku, reikia tikrinti, kaip viešos lėšos yra leidžiamos. Jei norime įpūsti naujos ugnies į darbo rinką, tai tokios programos yra labai naudingos. Aišku, jei sukūriama tik puikiai kompiuterinė informacinė sistema, bet nieks ne, neįpučia gyvybės į ekonomiškai nusmukusius regionus. Jei ten nėra investicijų ir darbo vietų, tai ką žina, ar mes kažką pavyksime. Tą norėčiau pabrėžti. O auditorumų techninės rekomendacijos, mano nuomonė, yra labai svarbios ir jas reiktų būtinai gyvendinti. Taigi norėčiau, kad būtų atkreiptas valstybių dėmesys į tai, kad reikia gyvendinti auditorumų rekomendacijas. Be to reikia vietos investicijų, kad įmonės, kurios apmoko, parengė jaunus žmonės, po to galėtų juos primti ir į darbą. Priešingų atveju e, tie jauni žmonės praleis tris ar kelis mėnesius besimokydami, o po to vėl atsidurs bedarbių gretose. Taigi turime sukurti geras sąlygas, kad žmonės galėtų gauti darbus ir gyventi tose regionuose. buvo klausimas dėl to, reikia dar didinti finansavimą. Ko gero taip, jei valstybės narės įgyvendins auditorumų rekomendacijas ir turės tinkamas administracinės procedūras. Nežinau, ar auditorumai pritartų finansavimo padidinimui. Dėkui. Dralabajova. Ačiū pirmininkė, ponė Ivanova. Uh, Pone pranešėja, visų pirma noriu padėkoti ponė Ivanovai ir jos visai komandai už puikiai parengtą ataskaitą. Manau, kad visas jūsų dėmesys šiuo klausimu dėl jaunimo užimtumo tikrai duoda gerų rezultatų ir mes galėjome ir per misiją Italijoje aiškiai pamatyti, kas vyksta vietoje, tiesiog prisiliesti prie viso to darbo, taigi tikrai dėkoju. Uh, Mm, dar vieną dalyką noriu ką pasakyti, dėl ko tikrai mes vis labiau kenčiame. Uh, Galbūt Čekijoje tiek daug tai nesijaučia, kadangi Čekijoje dabar gali pasidžiaugti geriausių žimtumo lygių, netgi geresnių nei Vokietijoje. Bet kitose valstybėse tas tikrai matoma ir, ir man buvo tikrai labai skaudu ir uh, Markovalė tikriausiai atsimins, kaip prieš mėnesį jau vienas jaunuolis, kokiu 22-23 metų, nusižudė Italijoje um, ir jis parašė atvirą laišką, kurį paskelbė vėliau jau jo tėvai, kuriame tiesiog yra kaltinama sistema, politika. Tai buvo kaltinimas mums visiems. Mm, tikrai jis labai sukrėtė ir tos, tos tos valstybės, kuriuose jaunimo nedarbas toks aukštas, turi susimastyti apie ateitį ir, ir tikrai reikia tokias priemonės e, išanalizuoti, ar jos naudingos, ar jos gali pakeisti jaunimo gyvenimą, jų ateitį, nes tikrai eina kalba ne vien tik tai apie neigiamą poveikį ekonomikos augimui, tai yra jaunimo galimybės įsidarbinti, bet man atrodo tiesiog tai kelia klausimą dėl jaunimo vaidmens Europoje bendrai, dėl jaunimo vaidmens e, situacijos visuomenėje ir tikrai verta rimtai susimastyti. Labai dėkuoju už Jūsų ataskaitą, už Jūsų visas tas išvadas, už duomenis, e, visą tai, kas surinkta, už tikrai išsames rekomendacijas. Aš visiškai pritariu Jūsų techniniam rekomendacijom. Aš dar pridurčiau gal kai kurių politinių rekomendacijų rekomendacijų. Manau, mes turime ne vien tik tai surasti klaidas, kurias reikia ištaisyti, bet lygiai taip pat mes turime pasimokyti ateičiai, kad tos pačios klaidos nebūtų kartojamos. Mm, kartais tos laidos kartojamos ne kartą, o daug kartų. Mes tikrai turime pasimokyti iš praeities laidų. Uh, mes turime galvoti apie gerosios praktikos plėtojimą ir skleidimą Europoje. Mes dažnai kalbame apie ataskaitas ir pranešimus ir dažnai kalbame apie pažangę praktiką čia Europos parlamente, bet tikrai ji nėra naudojama, ji, pag, ji vartojama įkartojama, vis minima, bet nėra panaudojama. Kodėl tai, kas gerai veikia vienoje valstybėje, kodėl, jis, kodėl tas dalykas nepanaudojamas kitose valstybėse, visame regione galbūt. Taigi dėkuoju už tai, kad akcentuojate pažangiosios praktikos kleidimą. Dar vienas dalykas - realistiški, apčiuopiami rezultatai, pamatuojami tikslai. Tai yra labai svarbu ir čia yra didžiulis klaustukas, jūs aiškiai tai žinote, aš kaip liberalė tikriausiai galbūt mąstysiu kitaip nei, sakykime, kolega iš socialdemokratų. Uh, Galbūt tai yra vienintelis dalykas, su kuriuo aš nesutarsiu su kolega iš socialdemokratų, tai yra geros kokybės pas, pasiūla. Man kaip liberaliai geros kokybės pasiūla, ar tai būtų darbo vieta, ar tai būtų stažuotė, ar pabeistrystė, tai man tai yra labai svarbu, ar, ar tai būtų vienoje valstybėje, ar, ar kitoje, kitoje valstybėje, ar skirtame regione tos sąlygos skiriasi. Taigi man labai didelė problema yra ta formuluotė tai geros kokybės pasiūla, pasiūlymas. Man didžiulė problema dėl to, kad nėra kaip pamatuoti, kaip tai pamatuoti, kaip tai apibriežti. Tai yra labai individualūs dalykai, kurie labai skiriasi skirtingomis situacijomis. Taigi, ką mes galėtumėm padaryti ir komisija šiek kreipiuosi, kaip mes <laughs> pamatuosime tą geros kokybės pasiūlymą, o tikslai turėtų būti pamatuojami. Ir paskutinis momentas, labai dėkoju už tai, kad paminėjote tai, kad netitinka įgūdžiai ir darbo vietų metus. Aš labai daug dirbu to klausimą ir užimtumo komitete ir aš manau, kad mes tą labai išsamei aptarsime ir gegužės 10 konferencijoje. Uh, Man atrodo, tikrai tas netitikimas tarp turimų įgūdžių ir esamų darbo vietų yra didžiulė problema ir mes turime lab, nuo pat labai ankstyvose etapuose tai jau pradėti kalbėti, aptarinėti, nes jeigu pakeistumėm kažką švietime, mes tuos rezultatus pamatytumėm ne rytoj, tik po gero dešimtmečio. Tai jau mes dabar turime kalbėti apie tai, kad yra tas didžiulis atotrukis, kad pasiektumėm rezultatų kažkokiu. Taigi, detali statistika, skaičiai, visos kreipimai deivės iliustracijos. Labai dėkuoju už visą tai. Aš labai raginčiau jūs ir toliau dirbti šiais klausimais. Aš noriu e, paraginti ir komisiją dirbti su valstybėmis narėmis ir regionais siekiant tų e, programų dėl jaunimo žimtumo gyvenimo, nes be techninės paramos iš komisijos vietinis lygmuo tikrai nepajėgs viso to padaryti. Tai čia būtų mano tokia rekomendacija ir labai dar kartą dėkuoju už puikią ataskaitą, dėkuoju direktoriui. Frau Kollegin Ayala Sender, bitte. Kollege Ayala Sender. Gracias, señora presidenta. Sí, en primer lugar. Ačiū pirmininkė, taip. E, visų pirma, norėčiau pasakinti poną Von už tai, kad jis tėmėsi tik labai jautraus mums visam Europos parlamentui klausimo. Tai yra jaunimo garantijų programa, kurią mes naudojame kovodami su labai didžiuliu nedarbu jaunimo tarpe, ne vien tik tai pietose, bet ir kitose valstybėse. Pažiūrėkime į nedarbo lygį Apie 30 procentų net jaunimo nedarbas siekia. Net ir Šiaurės Europoje yra sudėtinga situacija ir, ir palyginti su bendru mm, nedarbo lygiu skirtumas yra didžiulis. Net ir Vokietijoje, pavyzdžiui, jaunimo tarpe tikrai a, tai didžiulė problema, kaip ir, pavyzdžiui, mokyklos nebaigimais didelis skaičius jaunimo, kuris nebaigia mokyklo, iškrenta iš jų ir aš paremčiau pana Von viziją, nuomonės. Ir e, yra vienas dalykas, e, kas buvo aptariama, kai um, su ponia Galpels kalbėjomės, tai yra ataskaitų pateikimo tinkamas momentas. Taip mes gauname mm, ataskaitas, tai yra gerai, bet jų pateikimo momentas ne visuomet atitinka tai, kas vyksta realiai toje srityje ar kuomet kažkuri problema yra aptariama. Tai yra tikrai problema. Manau, kad audito rūmai turėtų susirūpinti šiuo nepaprastai rimtu klausimu, tai yra jaunimo nedarbu. Apie tai kalbėjome aptardami ir kitu, kitas programas. Pažiūrėkime, pažiūrėjau, Marko Polo, panas Sitala buvo atsakingas už tą programą. Mes kalbėjome apie tai ir sakėme, kad trūksta išteklių kovoti su uh, šiomis problemomis intensyviai, e, rimtai, kad, kad e, realistiškas tas darbas būtų. Ir, nežinau, auditorumai, e, ką gali padaryti. Nežinau, dažnai bandoma tiesiog nukopijuoti ir perkelti um, valstybių narių sėkmingą patirtį ir pritaikyti europinių lygmenių. Čia, pavyzdžiui, šiuo atveju buvo pasitelkta Vokietijos patirtis. Pavyzdžiui, švietimo uh, mokymo centrai mintis buvo tokie bus įtraukti ir darbdaviai Taip pat ir, ir kuomet jaunimas turės tam tikrus įgūdžius, jiems bus suteikta galimybė arba įgyti tolesnį išsilavinimą, arba susirasti darbą. Toks modelis puikiai veikia Vokietijoje. Ir uh, čia pasitelkta darbdavių ir darbuotojų atsakomybė, tačiau Ispanijoje ar kažkur kitur to, tai nepasiteisina, taip nevyksta ir, pažiūrėjau, Ispanijoje yra tos antros galimybės mokyklos, kurios e, puikiai veikia tų, tų jaunuolio atveju, kurie nebaigia mokyklos, jie gauna tą antrą šansą įgyti išsilavinimą. Aš manau, kad galbūt reikia panalizuoti tuos dalykus geriau. Komisija galbūt turėtų įsigilinti tuos lausimus, nes kartais um, tas vienos valstybės sėkmingo pavyzdžio paėmimas ir nukopijavimas bendrai europiniam lygiui ne visuomet tinka. Tai gali lemti bendrą nesėkmę tokio projekto, jeigu nėra įsigilinama į specifiką, neįvertinama. Uh, kitų valstybių situaciją. Aš manau, kad mintis tikrai yra gera kurti darbo vietas pasitelkiant europinius išteklius, pavyzdžiui, horizontas 2020, jaunimo garantijos panaudojimas, socialinio fondo panaudojimas, puiku, bet kartais yra e, problemų, yra inercijos tam tikros ir e, galbūt mes turėtumėm panalizuoti tuos dalykus, bet noriu padėkoti ponui Von už jo atliktą darbą, dėkoju už jo komentarus. Uh, Aš manau, kad tikrai turime atsižvelgti visi į tai. Ponas Celė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, dėkuoju APP koordinatoriui ir šešėlėms pranešėjams už šio dokumento parengimą. E, bet jis pats norėtų atsiprašyti, nes negalėjo atvykti. Ir todėl paprašė, kad aš a, perskaičiu jo komentarus apie šio darbinio dokumento projektą. Tekstas anglų kalba, todėl aš ir perskaičiu angliškai, nes neturėjau galimybės išversti vokiečių. Dėkoju Europos audito rūmams už puikų darbą rengiant šią specialią ataskaitą. Auditoriai įvertino šią problemą ir pateikė svarbės rekomendacijas ateities priemonėms. Taip pat dėkojame pranešėjai VUN už labai gerą darbą, rengiant darbinį dokumentą. Visiškai sutinkame su jo pateiktais pasiūlymais. Jaunimo garantija ir jaunimo žimtumo iniciatyva yra skirtos jaunimo nedarbų sumažinti, tačiau rezultatai nuvilia, bent jau iš dalies. Bendrai, kogi mes tikėtumėmės iš tokių programų, kurių resursai riboti, o problema milžiniško masto. Audito rūmų išvados rodo, kad jaunimo garantijos struktūra iš esmės nulėmė, kad ji negali spręsti jaunimo nedarbo problemų visoje Europoje. Sąlygų nustatymas, laiko pribojimai, e, darbo, kūrimų, darbo vietų kūrimo klausimai turi būti palikti ateities priemonėms. Tačiau reikia pripažinti, kad yra ir nemažai e, gerų pasiekimus, kuriuos galima padėkoti, jaunim, padėkoti jaunimo garantijai, kurie jauni žmonės pasinaudo šį programą dar daug metų. Tačiau iki šiol išlieka milijonai jaunų europiečių, kurie iš e, nepilnamesysės į pilnametystę pereina neturėdami išsilavinimo, neturėdami darbo, neturėdami darbo patirties. Todėl jų indėlis į ateities produktivumą bus ribotas, kaip ir jų gebėjimas gyventi E, padorių materialinių lygmenių. Jeigu Europos komisija rimtai vertina jaunimo užimtumo problemas, ji turėtų skirti daugiau pastangų e, jauniems žmonėms, kurie Europoje yra išvažiavę iš savo namų Daugiau pastangų turėtų būti skiriama jaunimo garantijai patobulinti, jaunimo žimtumas turi būti ir politinis, ir finansinis prioritetas. Greta investicijų į kokybiškų darbo vietų kūrimą ir stažuočių tobulinimą ES turėtų pasirūpinti, kad jaunimo garantija taptų ateities socialinio modelio pavyzdžių. Ačiū. Kolegi Novakov. Kolega Novakov. Like Visų pirma, aš labai sveikinu ponė uh, e, Ivanovą čia pateikt, už pateiktą puikokią ataskaitą komitete. Ši tema yra labai artima man asmeniškai ir aš tam skiriu daug dėmesio dirbdamas parlamente. Martinai galiu pritarti, kai ji kalbėjo apie kokybiškas darbo vietas. Ir aš suprantu, kad gal neskirtingose regionuose ir valstybėse narėse e, gera kokybė yra suprantama ne vienodai. Vietoj to, kad kalbėtume, turėtumėm ieškoti individualaus požiūrio į kiekvieną žmogų, kad rastumėm tinkamų sprendimų tenkinančių jo įsidarbinimo poreikius ar jos negalime nuneikti pačių valstybių narių atsakomybės. Prisiminkim, kad tik prieš savaitę balsavome už tai, kad būtų skirta daugiau biudžeto jaunimo žimtumo iniciatyvai. MFF e, sutaupytos lėšos 2,1 milijardo eurų būtų padidintos. Ir tokiu būdu mes galėtumėm aiškiai suprasti, koks vien yra Europos biudžeto poreikis. Tačiau supraskime, kad remdami jaunimo užimtumą mes turime prisėti prie ekonomikos augimo ir, užim, ir švietimo sistemos gerinimo, tenkinant rinkos poreikius. Subsidijavimas galbūt ir pasiteisina e, trumpalaikėje perspektyvoje tam tikrais atvejais, tačiau nereikia galvoti tik apie tai, mes turėtumėm galvoti apie darbdavius, kurie e, turi e, renkti profesinę prasme asmenis, nes e, tam tai tarnauja ES ir valstybių narių interesams. Ką noriu pasakyti, mes dabar patenkame gana keistą padėtį. Jūs, kaip ir kiti kolegos, teisingai pastebėjot, kad e, e jaunimo nedarbas yra beprecedentiškai didelis daugelį ES valstybių narių. Tačiau tuo pat metu yra daug darbdavių, kurie neranda aukštos kvalifikacijos ir gerų išsilavinimo žmonių norinčių dirbti. Taigi mes kalbam apie valstybių narių atsakomybę ir ES atsakomybę. Taip pat turim kalbėti apie tų jaunų žmonių, kurie nori susikurti savo ateitį atsakomybę. Dėl verslo modelio buvo paminėta Vokietija. Šiuo metu Vokietijos užimtumo lygis yra didžiausias istorijoje ir žemiausias e, nedarbo lygis yra. Ypač suprantame, kad pajamų, e, šeimų pajamų lygis yra turbūt aukščiausias istorijoje. Galbūt reikėtų kažkaip perimti Vokietijos modelį ir kitur gyvendyti, nes akivaizdžiai atneša e, rezultatų, duoda naudos. Dvigubas e, išsilavinimas, manau, yra geras sistema, kuri galėtų būti pritaikyta plačiau viso Europos Sąjungo. Aš pritariu, kad kai kuriuose valstybėse narėse E, švietimo tradicijos yra kitokios ir mes negalim pritaikyti visur vienodo principo. Bet kartais atrodo, kad tas e, dvigubas išsilavinimas yra naudingas ir e, be to mes turime remti darbdavius, kad jie savarankiškai mokytų jaunų žmonės ir pritaikytų savo poreikiams. Tai yra geras metodas. Yra daug žmonių, kurie sako, kad uh, E, jie labai nori renkti pranešimus apie jaunimo nedarbą arba jaunimo nedarbo iniciatyvą, e, bet aš galiu pasakyti, kad aš esu e, nuolat pasižės kovo remti už jaunus žmonės, kurie siekia gauti gerą darbą ar pasirinkti ateičiai. Todėl pakankamai lėšų šią iniciatyvą yra nepaprastai svarbu ir aš tuo keliu reisiu. Dar kartu aš dėkuoju Alianai Ivanovai, kad ji taip e, atsidavusiai rengė šį pranešimą ir manau, kad rezultatas bus labai geras. Kolegi Žalk. Toliau kolega Žakė. Oui, madame la présidente, euh, je voudrais à mon... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų noriu pasveikinti ponė Ivanovą ir e, audito rūmus, parengus tokią kokybišką ataskaitą, lyginant su ankstesnėmis. Taip pat dėkoju mūsų pranešėjai, ponui Vogan Aš pats savo ruoštų galiu tik apgailę stauti, kad e, jauniems žmonėms tokia svarbi tema yra aptariama e, tokiame negausiame parlamentarų rate. Aš nenoriu atsiprašinėti už tuos, kurie nedalyvauja, bet e, aš būčiau labai norėjęs, kad mūsų kolega Voganas pasisakytų šią temą su tokiu entuzijazmu e, ir taip ryštingai, kaip kad e, kolega iš Vengrijos kalbėjo apie vidaus Vengrijos problemas. Todėl aš puikiai suprantu, kad jauni airių e, bedarbiai nesirūpina Vengrijos vidaus politiką. Ir man atrodo, kad tai nėra rimta problema, bet supraskime, kad tiems jauniems žmonėms labai rūpi, ar jų parlamento nariai Europos parlamente gina jų interesus, nes jiems e, skaudžiausia yra e, jų valstybės jaunimo nedarbo problema. Pažiūrėkime, kas dabar vyksta. 20 procentų airių, jaunų airių yra be darbo. Ačiū. Dabar jau pasiekėm kalbėtojų sąrašo pabaigą. Komisija, ponas Uber. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir mes norime padėkoti auditorumams už ataskaitą. Pasižymėjom į visas jūsų išsakytas, visas jūsų išsakytas mintis. Sutinkame su kai kuriomis rekomendacijomis, bet nepritarėme pagrindiniai išvadai. Sakote, kad e, ši iniciatyva netenkina pirminių lūkšančių ir jaunimo užimtumo iniciatyva buvo remiama ribotai. Jeigu norite detalios komisijos e, ataskaitos, aš jums ją atsiųsiu vėliau, bet aš dabar išsakysiu tik bendras pastabas. Pirmoji pastaba yra ta, kad jaunimo garantija Europoje tapo realiai apčiuopiamų faktų. Milijonai jaunų žmonių naudojasi nacionalinėmis jaunimo garantijos schemomis ir gauna finansinę paramą bei pasiūlymus. Girdėjo, kad jaunimo nedarbo lygis 1,7 e, milijono sumažėjo. ES. Taip pat norėčiau priminti, kad jaunimo garantija reiškia e, išsame struktūrinę reformą, todėl tam reikia laiko. Daugelis ataskaitoje pateiktų išvadų rekomendacijų yra pagrystos ankstesnių įgyvendinimo metų duomenimis. Kalbama apie 2014-2015 metų įgyvendinimo padėtį nuomonės ataskaitos pristatytoje tą labai aiškiai pasakė. Žinome, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra vėluojama įgyvendinti, tačiau dabar jau yra padaryta nemažai pažangos lyginant su 2016 metais ir jaunimo e, iniciatyva dabar atlieka jai e, numatytą vaidmenį. Jaunimo nedarbas yra e, valstybių narių politinės darbo atvarkės prioritetas ir jaunimo garantija yra įgyvendinama visose valstybėse, kurios turi teisę ją jaunimo užimtumo iniciatyvos rezultatai įvardinti auditorumų ataskaitoje turėtų būti vertinami kaip preliminarūs, nes visuomet e, susidaro laiko tarpas tarp įgyvendinimo ir ataskaitos pateikimo. Galėčiau dar pasakyti keletą komentarų, e, sureaguoti keletą komentarų, kuriuos jau sakė pranešėjas. Finansavimas, sakoma, kad trūksta deramų išteklių. Norėčiau pabrėžti, kad jaunimo užimtumo iniciatyva nėra vienintelis finansavimo šaltinis. E, 6,4 milijardai, kurie čia buvo paminėti, dabar dar papildyti 1,2 milijardais iš ASF fondo. Praeitą savaitę buvo priimtas toks sprendimas ir mes kalbame ne tik apie EEA, bet ir apie Europos socialinį fondą, kuris yra e, labai svarbus šaltinis jaunimo garantijai gyvendinti yra atlikta daug tyrimų, kurie aiškiai rodo, kad daugiau pinigų reikia visapusiškam įgyvendinimui. Todėl Europos komisija nuolat kartoja, kad Europos lygmens įgyvendinimą reikia papildyti nacionaliniais resursais. Dar vienas klausimas, kurį norėčiau čia išskirti. Jaunimo garantija negali būti siejama tik su skaičiais. Mes greičiau turim kalbėti apie struktūrinius pokyčius, apie realų uh, m, pereinamo laikotarpio iš mokyklos į darbo rinką patobulinimą. Uh, stažuočių sistemos sukūrimą. E, kalbėjome apie įvairias e, jaunimo užimtumo tarnybų reformas ir e, galvojame, kaip dirbama su jaunai žmonėmis. Tokios struktūrinės reformos neįeina į ataskaitos apimtį. Dar atsakysiu į klausimą pranešėjo apie ataskaitos, apie padėties pagerėjimą po to, kai ataskaita buvo renkta. Duomenys, kuriuos mes surinkome iš jaunimo rodiklių bazės, rodo, kad Europos e, užimtumo iniciatyva duoda geresnių rezultatų, valstybės narės įgyvena struktūrinės reformas ir e, Kroatijoje buvo sukurta e, gera sistema, taip pat Suomijoje kurioje, kaip ir Prancūzijoje, yra palengvintas perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką. Dar vienas dalykas - pasiūlymų kokybė. Šiuo metu mes stebime tai pagal Europos semestrą. Yra ir kita stebėjimo sistema. E, tolesnio gyvendinimo rodikliai pagal rodiklių bazę. Jauni žmonės gavę pasiūlymą E, yra stebimi praėjus pusiai metų ar metams ir tokiu būdu mes įvertiname jų darbo pasiūlymų kokybę. Iki šiol Europos komisija nuolat sakydavo, kad geras darbo pasiūlymas reiškia e, tvarų integravimas į darbo rinką. Tačiau audito rūmai ir EPSCO taryba, užimtumo ministrų taryba, e, paprašė, kad mes ir toliau svarstytume kokybės elementus ir galiu pasakyti, kad užimtumo komitetas uh, E, svarsys kokybės standartus jaunimo garantijų pasiūlymams jau gegužės pradžioje. Prieš baigdamas norėčiau prisiminti, ką auditorumai pasakė apie jaunimo garantijų įgyvendinimo atsakomybę ir jaunimo nedarbo, atsiprašau, jaunimo užimtumo iniciatyvą. Akivaizdu, kad kompetencija e, tam priklauso uh, E, už šias rytis priklauso valstybėms narėms, bet Europos komisija remia valstybės narės įgyvendinant jaunimo garantiją ir jaunimo žintumo garantiją per techninę pagalbą, gebėjimų kūrimą ir uh, e, abipusį mokymąsi, apie kurį šiandien buvo kalbėta. Ačiū. Dėkuoju. Pone Ivanova, dėkui pirmininkė. Noriu padėkoti visiems komiteto nariam už komentarus ir pastabas pritariu. Pranešėjo pozicijai pritariu daugeliu išsakytų nuomonių, pabandysiu atsakyti į pateiktus klausimus, bet pirmiausia noriu pasakyti, kad mm, kalbant apie mm, tuos lūkesčius, kodėl mes sakome, kad ši iniciatyva nepateisino lūkesčių. Šios iniciatyvos tikslas buvo, kad visi jauni žmonės, kurie nesimoko, nedirba, galėtų gauti tą mokymosi ar darbo galimybę per keturis mėnesius. Ir tas tikslas nebuvo pasiektas. ir čia pasituočiau komisiją, kuri Baltojoje Europos ateities knygoje sako, kad yra atotrukis tarp lūkesčių ir ES galimybių tos lūkesčius patenkinti. Bet tai nereiškia, kad mes nenorime, kad jaunimo garantija būtų sėkminga. Visi manau, nori, kad ši garantija būtų sėkminga. O tos e, silpnosios vietos, kurias nustatėme atlikdami auditą, tai, tai mūsų noras tas silpnas vietas išskirti buvo parodyti komisijai ir padėti komisijai geriau įgyvendinti jaunimo garantijų iniciatyvą. Ponas Valį ir ponė Jala klausė dėl finansavimo. Mm, šią riziką mes pabrėžėme jau pirmojoje ataskaitoje skirtoje jaunimo garantijų. Jau tada suabejojome, ar užtenka numatyto finansavimo. Ir rėmėmės nepriklausomų organizacijų vertinimais, ne audito rūmų. Pavyzdžiui, Tarptautinė darbo organizacija mano, kad metiniai jaunimo garantijos kaštai turėtų būti 45,4 milijardai eurų per metus. O žinome, kad apskritai bendras jaunimo garantijos finansavimas visam laikotarpiu yra visiškai kitoks. Tai aišku, kad čia yra atotrukis. Mes aplankėme septynės valstybės narės ir ėmėmės to pavyzdžių. Mm, sužinojome, e, kokias priemonės planuoja finansuoti iš jaunimo garantijų iniciatyvos, bet niekas negalėjo įvertinti, kiek kainuos tų poreikių uh, pagal šią programą patenkinimas per keturis mėnesius. Ir kalbant apie finansavimą, tai galbūt priemonė reiktų, nesakėm, kiek reikia finansuoti papildomai ar kaip prioritizuoti šią priemonę, bet bet kuriuo atveju matome, kad yra lėšų problema. Pone Ajala Sender klausė dėl to, kiek užtrunka tą ataskaitą parengti. Taip, mes iš tiesų turėtume dirbti sparčiau ir aš mm, dėsiu visas pastangas, kad rengiant specialiasias ataskaitas jos būtų kuo greičiau parengtos. Pirmoji jaunimo garantijų iniciatyvos ataskaita. Buvo parengta per 10 mėnesių, antroji užtruko šiek tiek ilgiau, nes lankėme septyniose valstybėse narėse. Taip pat buvo sakoma, kad duomenys gali būti pasenę. Kiekvienoje specialioje ataskaitoje mes pateikėme ir tą vadinamą post factum analizę. ir lyginant su pirmąją ataskaitą, antrojoje matėme, kad tas, ta rizika, kuri buvo m, mm, patikta pirmojoje, pirmojoje ataskaitoje, kaip galima dabar jau ir yra apčiopiama, materializavosi. Taip pat, ponė pirmininkė, dar norėčiau padėkoti komisijai už tokį jų konstruktyvų požiūrį ir komisaras, ir generalinis mm, direktorius, ir kiti direktoriai iš tiesų labai puikiai bendradarbiavo, nes visi turime tam tikrus apribojimus, remiantis teisinių mūsų darbų pagrindų. Ir tikiuosi, kad komisija atsižvelgs į mūsų rekomendacijas, nes jos tikrai uh, yra pagristos gerais norais siekti, kad ta programa būtų sėkminga. Linkiu kuo didžiausios sėkmės ir komisijai ir valstybėm narėm įgyvendinant jaunimo garantiją iniciatyvą. Dėkoju. Dabar steiksiu žodį pranešėjui. Dėkui. Pirmininkė, keletas trumpų apibendrinančių komentarų turbūt visi supranta, kad jaunimo garantijų iniciatyva ir jaunimo užimtumo iniciatyva yra naudingos, mažina jaunimo nedarbą ES, bet šios iniciatyvos yra tik sprendimo dalis. Pačios valstybės narės irgi turi prisimti atsakomybę ir uh, sukurti visas rengiam, reikiamas struktūras, kad galėtų tinkamai veikti jaunimo garantijų ir jaunimo užimtumo iniciatyvos ir turi taip pat prisidėti ir finansiškai bei įsipareigoti politiškai spręsti jaunimo nedarbo problemą. Mm, tai yra svarbu ir tą reikia prioritizuoti. Privatus sektorius irgi turi prisimti savo vaidmenį ir čia aš vėl noriu grįžti prie tų aukštos kokybės pasiūlymų, kokybiškų pasiūlymų. Mes nenorim, kad jauni žmonės gautų tik kopijavimo ar kopijų darimo ar kavos virimo funkcijas tai turime numatyti kažkokius tai standartus ar kriterijus, kad kai jauni žmonės gauna darbo pasiūlymą, tai jis e, būtų už oro atlyginimą ir žmonės būtų e, apmokomi tą darbą dirbti. Jei nesugebėsime tų standartų apibriežti, tai kažin, ar galėsime užtikrinti tas kokybiškas galimybės. Taip, pradžia buvo lėta bet e, pažanga yra daroma ir norime, kad ta pažanga ir tęstusi. Ir todėl mums yra labai naudingos ataskaitos, kurias teikia auditorumai, nes jie parodo, kokios yra problemos, ką reikia keisti, tobulinti. Ir aš labai pritarčiau, kad šios iniciatyvos ir ateityje būtų toliau plėtojamos nes reikia spręsti jaunimo nedarbo problemą. Dėkui. Baigiame šį darbo atvarkės punktą. O kalbant apie e, tuos dar likusius darbo atvarkės punktus, tai noriu pasakyti, kad 10 ir 11 klausimų nenagrinėsime. Baigsime darbą po devintojo klausimo. Nauja ES ir Pasaulio banko sustarimai dėl finansavimo ir jų poveikio ES biudžetui. Šią temą turime apsvarstyti. Nes Mm, tai susijęs su dviem komisijos sprendimais 16 metų balandžio 12 dienos. Sprendimas. Ir kitas sprendimas, jų mm, kopijas turite ir aš dabar bandysiu pristatyti, mm, kodėl mes tam skiriame dėmesį. Reikia pasižiūrėti, kokie yra susitarimai, finansavimo susitarimai nuo 14 metų yra susitarimas su Pasaulio banku. 16 metais tas susitarimas buvo pakeistas dėl to, kad buvo priimti du komisijos sprendimai e, ir tai susijęs su patikos fondais, kuriuos Pasaulio bankas valdo ES vardu, tos valdymo, išlaidos valdymo kaštai sumažėja ateityje. Ir čia norėčiau pasakyti, kad tas procentinis e, valdymo mokestis mažėja 4 procentai, 3 procentai ir 2 procentai, priklausomai nuo sumų dydžio. Taigi turime tokią skalę. Anksčiau buvo nustatyta, kad valdymo mokestis yra fiksuotas ir yra 5,5 procento. Taip pat čia yra keletas tų lėšų kategorijų. Ateityje pasaulio bankas gaus 17 procentų, 17 procentų fiksuotą dydį iš pirmo žvilgsnio ta suma atrodo didelė, bet jinai padengia visą, visus valdymo lygius. Ir norėčiau paklausti komisijos, kaip čia tada su tais darbuotojais, kurie tiesiogiai dirba su šiomis lėšomis ir taip pat planuojama keisti nuo 5,4 iki 5,8, 5,8 procentų, tai norėtume pasižiūrėti, mm, kokia viso to, e, koks viso to, kokia viso to įtaka gali būti. Toliau yra numatytos išimtis buvo numatytos išimtis. E, tom lėšom, kurios naudojamos esant e, skubiom situacijom, bet e, dalis išimčių yra išplėta ir aš norėčiau paklausti komisijos, kodėl tai padaryta. Įsivaizduoju, kad ateityje bus daugiau patikos fondų ir irgi norėčiau apie tai paklausti komisijos ir taip pat norėčiau kad komisija atskleistų, e, kokios viso to finansinės pasiekmes bus. Komisija mums parodė skaičiavimų pavyzdžius, kaip organizuojami patikos fondai ir kaip kokie yra mokesčiai. Mes taip pat norėtume donorų patikos fondų sąrašą gauti. Trumpai tiek. Ir dar norėčiau pakalbėti apie tai, kad ta informacija tokia labai sudėtinga ir neaiški. Ir norėjau paklausti, kodėl taip yra. Jei žiūrime į pakeitimus. Tai įsivaizduojame, kad Pasaulio bankas ateityje vaidins svarbesnį vaidmenį, bet tada kyla klausimas, ką kiti naudos gavėjai apie tai galvoja. Ir dabar dar aišku noriu suteikti žodį komisijai, kad atsakytų į klausimus. Čia pirmininkės su pasaulio banku turime sutarimą ir nuo 2001 metų vyksta bendradarbiavimas. 2014 buvo dokumentas iš esmės peržiūrėtas, kaip jūs ir paaiškinote. Tuomet turėjome mm, pritarti nuostai dėl peržiūros peržiūra yra taikoma visiems pasaulio banko donorams vienodai ir tai buvo susijęta su to, kad e, pasaulio bankas įvedė naują politiką, ką jūs, iškar, ką jūs tik ir paaiškinote. Aš tiesiog noriu pabrėžti, kad kad e, ta išlaidų susigražimo politika, kurią pritaikė pasaulio bankas ir, žinote, valstybės narės turi 30 procentų pasaulio banko dalies, taigi yra su nariais e, suderinta ir buvo pritaikyta per visus susitarimus, e, įsigaliojo su visomis organizacijomis, tame tarpe ir su ES. Taigi į tą išlaidų sugražinimo politiką buvo primesta mums tam tikrą prasme, mes negalėjome to pakeisti viduje iš išorės. Ir aišku, sistema daug sudėtingesnė, tai aišku, uh, Anksčiau buvo 5 procentai fiksuotas fiksuota dalis mes indėlio dabar yra sudėtingesnė sistema, įnašai yra du skirtingi, kaip jūs teisingai ir pasakėte. Visų pirma, regresyvus įnašas priklausomai nuo patikos fondo, ką vykdo trečias šalis, ne pats pasaulio bankas. Uh, E, nuo 5 e, iki 2 procentų mažėja, tai yra degresyvinis tas įnašas, jis skaičiuojamas nuo sumos, kuri yra apjungiama į patikos fondą, tai yra ne vien tik tai es įnašas, bet visa suma, kuri yra sunešama į tą patikos fondą ir todėl yra degresyvumas. Yra labai svarbu, kad ES ir kitos narės susijungtų į didesnius patikos fondus, kad būtų masto ekonomikos nauda. Be to ir antras yra elementas - 17 procentų mokestis pasaulio banko personalui. Tik tai pasaulio banko personalai yra naudojama. Mm, tai yra netaikoma paslaugų sutartims su kompanijomis. Tai yra tik tai apsiribuojama būtent tik tai personalo, kuris dirba pasaulio bankė. Dabar 17 procentų, kaip aš jau sakiau, aptarta tai. Ir tai yra taikoma tik tai ribotai dalį mūsų bendarbiavimo, mūsų indėlio į pasaulio banką. Čia aš pateiksiu keletą pavyzdžių, aš, aš galiu ir dabar iš karto juos pateikti, mes. Mm, Nurodėme tą ir dokumente, kurį jums perdavėme, tai yra du ekstremalus, tokie kraštutiniai um, pavyzdžiai, tai yra uh, žemės ūkio produktų fondas čia. Tik tai 2 procentai yra personalui bendrai nuo viso įnašo į pasaulio banką. 17 procentų taikoma tik tai 2 procentam viso įnašo. Tai rezultatas yra toks kad turime bendrą tą mokestį mažiau nei 5 procentus, 4,95 procento. Galiu kitą, tokį kraštutinį pavyzdį paimti. Čia neturime patikos fondo trečiųjų šalių gyvenimo, tik tai yra pasaulio banko personalą gyvendami patikos fondai. Tai yra kiek didesnė dalis, didesnis poveikis išlaidoms. Čia mes pateikėme uh, Mm, e, globalių programų rėmimo sritis. Čia bendro įnašo yra didesnė dalis. Pasaulio banko personalui 17 procentų yra taikoma būtent tai daliai nuo 22 procentų ir todėl gavome 3,83 procento. Vėlgi žemiau negu 5 procentai. Tai tiesiog noriu parodyti, tai yra du kraštutiniai pavyzdžiai. Uh, labai maža dalis yra pasaulio banko personalo gyvenimo arba labai didelė dalis yra pasaulio banko personalas įgyvenina. Tai e, turiu pasakyti, buvome labai atsargus, dėdamas dėl to sutarimo, kad tikrai laikytumėmės finansinio valdymo taisyklių ir būtent todėl mes turime visas specialias studijas, analizės, ką mes paprašėme Pasaulio banko, kad ES 2020 strategijos kontekste, kas būtų padaryta, mes turime e, tą programavimo patikos fondus, ES 2020 ir mes žinome, kad ta dalis tikrai bus labai įtakota to, kad e, yra padidinimas 17 procentų dėl Pasaulio banko personalo ir mes tikrai reikalavome, kad būtų toliau fiksuotas 5 procentų es įnašo tas apmokėjimas. Ir galiu patvirtinti Jums, kad nuo to laiko, kai aptarėme tą klausimą prieš kelis mėnesius, jau pusantrų metų yra įgyvendinama ši nauja išlaidų sugražimo politika. Ir galiu pasakyti, kad tikrai visuomet mes esame žemiau tų 5 procentų. Tik dabartinė sistema, galima taip sakyti, uh, ekonomiškesnė nei ankstesnė sistema. Mes galvojame, kad e, tas naujasis pagrindų sutarimas yra ir efektyvesnis, nes mes turime tvirtą įsipareigojimą iš pasaulio banko dirbti pagal rodiklius ir pagal rezultatus, kad galėtumėm aiškiai tą matyti, kad galėtumėm geriau jūs informuoti apie konkrečius rezultatus, ko yra pasiekta per tuos pinigus, kurie buvo investuoti į patikos fondus. Tai e, tikrai galiu patvirtinti jums kad tai yra visiškai skaidri sistema. Galite prieiti prie pasaulio delegavimo sutarimų, mes tikrai galime pateikti jums visą sąrašą ir kiekvienu konkrečiu atveju mes visur laikėmės taisyklių, galiu jums tai patvirtinti. Taip pat galėčiau gal pasiūlyti tokį dalyką. Aš, aš girdėjau, kad jūs rengsite misiją gegužė 22-26 dienomis į Pasaulio banką. Tai manau, tai būtų puikia proga jums uh, ir iš pasaulio banko gauti patvirtinimą, kad jie tikrai laikosi šios išlaidų sugražinimo politikos ir dėl vis, vis, visų tų darbų, dėl peržiūrų, dėl rezultatų pasiekimo, dėl audito prašymo visų. Tikrai viskas labai efektyviai yra daroma, efektyviai valdomi patikos fondai. Apibendrinant, galiu pasakyti taip, suprantu, kad uh, Komisija gali pripažinti, kad tai yra sudėtingesnė sistema, tačiau tai buvo primesta <laughs> pasaulio banko ir donorų vienodai. Iš, mums buvo primesta ta sistema, bet ta sistema yra ekonomiškesnė nei ankstesnė ir tai sistema, kuri leidžia mus geriau informuoti jūs apie tai, kiek rezultatų yra pasiekiama per investuotus pinigus. Taigi ačiū, dabar esu pasirinkęs atsakyti klausimus. Ich habe diese Fragen, warum, sind die, warum ist die Erwähnung? Ačiū. Aš dar turiu kitą klausimą. Buvo galimybė nustatyti specialias sąlygas netidėlinių situacijų patikos fondui, bet dabar tai jau išbraukta. Tai tiesiog norėčiau paklausti, kodėl tai išbraukta, buvo galvojama, kad nereikėtų pakeitimų. Nu? Pasaulio bankas galėjo kelti ypatingus reikalavimus dėl tos išimties nuostatos, dėl um, finansuojamumo kriterijų ir taip toliau, kur buvo pasakyta, kad tam, kad būtų finansuotinos išlaidos turi būti pakankamai pinigų, kad būtų galima padengti tos e, poreikius. Fondas yra skirtas e, finansuoti tos e, dalykus, kurie galbūt pagal ES reikalavimus neturėtų būti finansuojami, netinkami finansuoti. Taigi kodėl buvo sprendžiama, ar, ar būtų tinkama finansuoti tai, kas ES laikoma nefinansuotinų dalykų. Ir taip pat kitas klausimas, kokiu mes lėšų turime. Čia siečiu tai su horizontu 2020. Um, aš galvoju, kaip yra dėl skaidrumo, kad nebūtų užblokuotas tas kelias į patikos fondus, nes skaidrumas tai yra toks elegantiškas, bet garantuotas būdas atsikratyti pinigų, kurie įdėti ir, ir paskui niekas nebeatsakingas už tuos pinigus. Tai yra toks pinigų valdymo decentralizavimas, tačiau aš tikrai nesitikėjau, kad taip atsitiks. Ir tai labai neraminantis dalykai, kad vyksta tolesnis eksternalizavimas ir aš galvoju, ką komisija ketina padaryti, ką 5000 žmonių DEFCO daro ir uh, kodėl yra tokio tipo struktūros ir, ir, ir štai komisija jau nebedalyvauja, nieko nedaro. Tai būtų gerai, kad gautumėm atsakymus į tokius klausimus. You, um... Ačiū pirmininkė. Man atrodo, mes pridėjome um, jų išplatintą informaciją ir visą sąrašą patikos fondų, kurie veikia. Jų yra septyni banko valdomi patikos fondai, vykdomi patikos fondai, kas turi didelio poveikio išlaidų sugražimui ir, ir jūs turite visą sąrašą tų patikos fondų. Dėl jūsų pastabų Aš turiu pasakyti, kad tikrai tai nėra lengviausias būdas komisijai atsikratyti pinigų. Kaip, kaip pavyzdžiui, galvojame apie tai, kaip, kiek prisidėti prie pasaulio banko patikos fondų, tai galiu pasakyti, kad tikrai tai yra efektyviausias būdas gauti rezultatus iš ES skiriam lėšų. Aš paimčiau Afganistaną kaip pavyzdį, tai yra vienas iš didžiausių patikos fondų. Čia mes turime labai iškius rodiklius Tai yra skaičius žmonių, skaičius vaikų, kurie turėjo galimybę lankyti mokyklą, skaičius šeimų, kurios turėjo galimybę gauti elektrą, skaičius žmonių, kurie turėjo galimybę gauti sveikatos priežios paslaugas ir taip toliau ir taip toliau. Tai tikrai nėra pinigai, kurie paduoti ir po to nebėra jokios kontrolės. Tai iš tikrųjų mes atsiskaitome ir jums šiais klausimais, jūs puikiai tą žinote, yra biudžeto vykdymo procedūra juk ir. Ir Žinote, tai yra tiesioginio valdymo sritis, komisija yra tiesiog atsakinga už tos pinigus ir todėl mes ir turime tą susitarimą parengtą. Ir jūs, ir audito rūmai, ir Olaf, visi turi galimybę prieiti, viską peržiūrėti, patikrinti, kad tikrai pinigai yra gerai panaudoti ir nėra jokio piknaudžiavimo. Dabar dėl to, ką, ko jūs teiravotės. Uh, dėl galimybės sureaguoti, pavyzdžiui, kad tikrai pa, užsitikrintumėm, kad mes finansuojame tik tai tai, ką mes norime, kad būtų finansuojama, kad visai tai būtų derinama su mūsų interesais, mes tai turime atitinkamą požiūrį, kiekvieną kartą, kuomet mes investuojame kažkokią tai lėšų sumą į patikos fondą, mes gale turime galimybę peržiūrėti, ar tikrai tie pinigai buvo panaudoti tam, kam jie turėjo būti ir galėjo būti panaudoti, ar tai atitinka mūsų reikalavimus. Tai yra tas derinimo procesas ir žiūrime, ar yra su Europos politikos laikomasi. Uh, Nu, tuos valstybės atveju, pavyzdžiui, jeigu yra ES finansavimas ir jeigu kažkokiai valstybei, kur mes nenorime, kad būtų diplomatiniai ryšiai palaikomi, mes bet kada galime nutraukti tą susitarimą, mes turime tą punktą, kuris leidžia mums pasitraukti ir pasirūpinti, kad ES lėšos nebebūtų naudojamos ten, kur mes nenorime. Taigi visą tai atitinka mūsų politikai, tai yra pagrindų sutarime. Na ir galiausiai dėl jūsų klausimo, dėl netidėliotinų situacijų investicijų fondo, nežinau, to, to nėra, e, nuojame sutarime, tai yra bendrasis požiūris kur bet kokiu atveju pirmenybė teikiama komisijos dalyvavimui e, o, e, fonduose, kur yra daug donorų. Ir iš tikrųjų, kur yra didžiulė krizė pasaulyje, tai visuomet yra daug donorų, iš kurių lėšos apjungiamos kartu, mobilizuojamos kartu ir, ir mes ten dalyvaujame. Uh, Na ir galiausiai dabar e, ryšys su ES patikos fondais. E, mes turime labai griežtą bazę finansinėme reglamente dėl ES patikos fondų kūrimo. Tai jeigu yra atitinkami apribojimai finansiniuose reglamentuose, tai aišku, mes turime turėti galimybę prisidėti prie e, patikos fondų, kurios valdo kitos institucijos, ypač jeigu tai yra daroma efektyviai. Tai aš daryčiau išvadą. Uh, iš tokių analizių, kad Pasaulio bankas yra vienas iš pačių efektyviausių partnerių įgyvendinant ES lėšas. Iki šiol, ką mes įvertiname iš tikrųjų išlaidų ir naudos pasvėrimo prasme, tai tikrai taip. Norėčiau, kad dar sugrįžtumėm prie E, tų klausimų, kuriuos aš pateikiu, bet nebuvo atsakyti. 17 procentų e, bankų e, fondų personalui. Koks personalas įtraukiamas? Tas, kuris dirba su projektais? Ar visi žmonės, kad net ir ponelė gardai traukiama? E, koks, kas yra įtraukiama į tuos projektus? Kas yra įtraukiama į dokumentus? Ir ačiū Jūsų atsakymus konkretesnius. Aš norėčiau sužinoti, vicepirmininkui priklausė kokia e, susitarimo dalis. Um, sorry for that, I had lost part of your last uh, question. Atsiprašau, bet aš jūsų klausimo paskutinės dalies iš pradžių nesupratau. 17 procentų apima tik tai su projektais dirbančių žmonės. E, pagrindų sustarimo priedė yra e, preliminaraus biudžeto projektas ir ten yra aiškiai parodyta, kas dirba tame projekte ir leidžia užtikrinti, kad kitų neįtrauktumėm į tą procentą. Toks būtų mano atsakymas. O jūsų klausimas dėl vicepirmininko dalyvavimo, vicepirmininkės Georgievos dalyvavimo, galiu dar kada patvirtinti, kad šis sustarimas buvo pasirašytas pirmą kartą 2014 metais, tada buvo numatyta peržiūros nuostata, kur yra taikoma visiems pasaulio banko donorams. Tai buvo numatyta dėl naujos pasaulio e, banko politikos patvirtintos 2015 metais ir nieko met mes e, nesame gavę jokių e, vicepirmininkės sekretoriato nurodymų, kabineto nurodymų. Viskas yra padaryta biudžeto generalinio direktorato, aišku, padedant AFKO generaliniam direktoratui. Tai padarėme vadovaujant generaliniam direktoriui. Apie tai jau kalbėjo vicepirmininkė ir aš galiu jums tai visiškai patvirtinti. Neišvengiamas toks yra paskirstimas, nes jis išplaukia iš naujos pasaulio banko politikos. Yeah. Uh, donors... Dėl kitų donorų šį klausimą teikite pasaulio bankui, kai su jais susitiksite nes Pasaulio bankas informacijos apie kitų donorių traktavimą nesidalina. Kas kart jie mums sako, kad visiems taikoma vienoda politika, mes tikimės, kad taip ir yra, tačiau konkrečios informacijos apie uh, kitų donorų traktavimą neturime. You, you with... Jūs norėjote, kad palygintume su kitomis tarptautinėmis organizacijomis. Tas irgi gali būti įdomu. Kaip žinote, mes įvedame tą pačią viršutinę ribą. 7 procentų finansų reglamente jis yra numatytas. Ir tas procentas yra taikomas visiems partneriams, skaitant ir jungtinės tautas ir kitus veikėjus. Bet dar kartą noriu pasakyti, kad dažniausiai bankas dėl savo svorio gali įgyvendinti numatytus veiksmus, pritraukdamas fondus iš įvairių investicinių šaltinių. Masto ekonomikos e, visose tarptautinės organizacijos skiriasi. Labai sunku yra lyginti padėti trapioje valstybėje, kurią valdo jungtinės tautos, e, su kitomis valstybėmis. Neišvengiamai e, E, iš Vašingtono ateinančių lėšų panaudojimas bus kitoks tokia valstybėje negu iš e, tos jungtinės tautų, jungtinių tautų valdomos valstybės. Mes turime stengtis sumažinti investicinių fondų, kuriuos valdo pasaulio bankas kaštus, nes tai kainuoja mažiau negu jungtinių e, tautų biurų įsteigimas visose pasaulio dalise. Tai būtų papildoma našta. Ačiū. Mes jau anksčiau komitete esame šią temą svarstę, būtų labai gerai, jeigu jūs galėtumėt papasakoti, kokie patikos fondai dalyvavo, kokios sumos pinigų, kad mes galėtume aiškiau matyti, kokios yra preliminarios sumos ir kiek buvo išmokėta. Norėjau paklausti, kodėl susitarimai nebuvo tokie slapti komisijos e, sprendimai nebuvo paskelbti viešai, kodėlgi taip yra? We, we to... Jau tą klausimą atsakėme. Komisija priėmė sprendimą 2016 metais. Jis yra e, pasirašytas ir dabar, kaip ir visi kiti vieši komisijos dokumentai, yra skelbiamas, niekad nieko neslėpėme. Net buvo paskeltas tuo metu, kai buvo pasirašytas dokumentas spaudos pranešimas ir pasirašė Pasaulio bankos atstovas ir komisijos atstovai. Dokumentai nėra įslaptinti, jie yra dokumentų viešajame registre nuo pat prieimimo. This is not the case, believe me. Tikrai taip nėra, patikėkit. Bandžiau rasti tą dokumentą, bet man nepavyko. Labai stengiusi. Gal galėtumėte atsiųsti internetinį adresą? Taip, e, priartėjome prie posėdžio pabaigos, bet prieš tai dar ponas Celeris apkalbės. Ačiū. Netenkina manęs tai, ką šiandien girdžiu. Ypač žinant, kad Pasaulio bankas yra ta institucija, kuri veiksmingiausiai įgyvendina e, vystimosi projektus. Yra labai daug e, prieštaraujančių balsų. Pažiūrėkime į Pasaulio banko struktūrą. Tai institucija, e, kurios narė ES nėra. Ir Europos komisija e, tai visuomet pažymi kitos institucijos e, padėti vertintų kitaip. Man atrodo, kad mes išleidžiame daug pinigų, kuriais turėtų būti skatinamas vystomasis bendradarbiavimas, valstybių ekonominė raida, mes remia instituciją ir man atrodo, kad už tai mes turėtumėm gauti daugiau viešumo. O kas iš tiesų daroma? E, lėšos pritraukiamos į patikos fondų išdą ir mes panašu, e, kad galime reikalauti daugiau veiksmų, kad aiškiau matytume, kas vyksta. Manau, kad mes tą temą turėsime ir toliau dirbti. Pone Valbruk, gal galėtumėte atsakyti ponui Celeriui ir paaiškinti, kokie yra komisijos planai e, bendradarbiauti su Pasaulio banku, patikos fondo atžvilgiu ir kitomis temomis. Taip, aš labai atidžiai galėčiau paminėti kitus partnerius ir pripažįstu, kad e, kai kuriuose visuomose projektuose turime bendradarbiauti su jungtinėmis tautomis, pavyzdžiui, ar kitomis saugiašalėmis organizacijomis. Bet noriu tik pasakyti, kad tokiems projektams, e, kuriuose Pasaulio bankas veikia labai veiksmingai, tas bendradarbiavimas yra labai veiksmingas ir visiškai tenkina finansų reglamento nuostatas. Turiu pasakyti, kad sukūrėme naują platformą, kuri e, pateikia informacijos apie donorų e, nešamą naudą. Taip pat nuolat stengiamės užtikrinti, kad e, ataskaitos būtų skaidrios ir jums būtų suteikta prasminga informacija. Stengiamės, kad įnešta finansinė parama atneštų naudos, gražos. Pasaulio bankas nėra vienintelis partneris visuomame bendradarbiavime. Mes taip pat dirbame su jungtinėmis tautomis ir valstybių narių agentūromis. Ir tarp kitko, mes visuomet vadovaujamės tuo pačiu finansų reglamento juridiniu pagrindu. Tai yra logiška. Negalime uh, duoti pinigų kitoms organizacijoms, jeigu jos veikia brangiau, negu mes patys galėtumėm padaryti. Logika labai aiški. And, and, and the, the, to... Užbaigdamas dar noriu pasakyti, kad ir toliau programas kursime, atsižvelgdami į DEFCO, NIE generalinių direktoratų poreikius ir stengsime apimti įvairius regionus, kuriuose veikia ir Pasaulio bankas bei kitos tarptautinės organizacijos. Mes ir toliau tęsime darbą e, su Pasaulio banku, tose sritise, kur Pasaulio bankas yra sukaupęs daug kompetencijos. Ir kai mes kalbame apie ES 2020, planus, turime prisiminti, kad sutelkėme daug smulkių studijų į vieną bendrą programą, kad darbas būtų veiksmingesnis. Nemanau, kad su pasaulio banku bendradarbiavimas iš esmės pasikeis ateityje, bet mes ir toliau turime sutelkti e, biudžetą į rezultatus ir į skaidrumą. Labai ačiū. Šią temą mes ir toliau aptarinėsime su dideliu susidomėjimu. Ačiū už informaciją ir už tai, kad sutikote ateiti. Posėdį baigiame. Linkiu visiems, įskaitant vertėjų, sako pirmininkė, gerų Velykų ir gero kelių dienų poilsio. Tikiuosi, kad visi galėsime grįžti po Velykų, pasisėmę energijos. Mes po Velykų tą savaitę važiuosime į Lenkiją su vizitu.